Il Presidente. La seduta è ripresa. Tęsame posėdį. Gerbėjai kolegos, gerbimosios kolegės, taigi pirmojo balsavimo rezultatai. Rekomendacijos dėl dėrybų dėl naujos partnerystės su Junktinė didžiosios Britanijos Šiaurės Airijos karalystė patvirtinta. Konferencija dėl Europos ateities patvirtinta. Konkurencijos polit, politika pirmoji pastraipa patvirtinta, pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta, antroji pastraipa pirmoji dalis patvirtinta, antroji pastraipa antroji dalis patvirtinta. Penktoji pastraipa dvidešimtasis pakeitimas atmestas. Keturioliktasis pakeitimas atmestas, pirmasis pakeitimas atmestas, septintoji pastraipa patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas atmestas, aštuntasis pakeitimas atmestas. Vienuoliktoji pastraipė pirmoji dalis patvirtinta, vienuoliktoji pastraipė antroji dalis patvirtinta, aštuonioliktoji pastraipė atmesta, dvidešimt antroji pastraipė patvirtinta, dvidešimt šeštoji pastraipė patvirtinta, dvidešimt septintoji pastraipė patvirtinta. 27 28 pastraipė pirmoji dalis patvirtinta, 28 pastraipos antroji dalis patvirtinta, 31 pastraipos pirmoji dalis patvirtinta, 31 pastraipos antroji dalis patvirtinta, 32 pastraipa patvirtinta, 5 pakeitimas patvirtintas, 34 pa, uh, pastraipa atkrito, 44 pakeitimas patvirtintas, 36 pastraipos 1, 2, 3 dalės atkrenta, 37 pastraipa patvirtinta. 38 pastraipė, 15 pastraipė atmesta, 21 pakeitimas atmestas, toliau 39 pastraipė patvirtinta, 40 pastraipė patvirtinta, 45 pastraipė patvirtinta, 9 pakeitimas patvirtintas, 16 ir 24 pakeitimai patvirtinti, 47 pastraipa atkrenta, po 47 pastraipos pirmoji dalis atmesta, 10 pakeitimo antroji dalis atmesta ta, e, vienuoliktasis pakeitimas patvirtintas, dvyliktasis atmestas, e, septynioliktasis pakeitimas atmestas, dvidešimt penktasis pakeitimas atmestas, aštuonioliktasis pakeitimas atmestas, dvidešimt šeštasis pakeitimas atmestas. 55 pasraipos pirmoji dalis patvirtinta, 55 pasraipos antroji dalis patvirtinta, 55 pasraipos trečioji dalis patvirtinta. 55 pastraipos 4 dalis patvirtinta. 57 pastraipa patvirtinta. 45 pakeitimas patvirtintas. 60 pastraipa atkrenta. 72 pastraipa patvirtinta. 73 pastraipos pirmoji dalis patvirtinta. 73 pastraipos antroji dalis patvirtinta. 75 pastraipa patvirtinta. 13 pakeitimas e, patvirtintas, 82 e, pastraipos 1 e, ir 2 dalis atkrinta, toliau 3 pakeitimas atmestas, 29 pakeitimas patvirtintas. 30 pakeitimas patvirtintas, 31 patvirtintas, 32 pakeitimas patvirtintas, 33 pakeitimas patvirtintas, 34 pakeitimas patvirtintas. Po 93 pastraipos pirmoji dalis atmesta. 22 pakeitimo antroji dalis atmesta. Trečioji dalis atmesta. 22 antrojo pakeitimo ketvirtoji dalis atmesta. 35 pakeitimas patvirtintas. 36 pakeitimas patvirtintas, 37 pakeitimas patvirtintas, 23 pakeitimas atmestas. Toliau 38 pakeitimas patvirtintas, 27 pakeitimas patvirtintas, 19 pakeitimas atmestas. 39 pakeitimas patvirtintas, 40 pakeitimas patvirtintas, 41 pakeitimas patvirtintas, 42 pakeitimas patvirtintas, 43 pakeitimas patvirtintas, 28 pakeitimas patvirtintas, 7 pakeitimas patvirtintas, Nurodomoji dalis 17 patvirtinta, be konstituojamosios dalies pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta, D konstituojamosios dalies pirmoji dalis patvirtinta, D konstituojamosios dalies antroji dalis patvirtinta. Na kągi, štai tokie buvo balsavimo rezultatai, bet dabar prasidės antrasis balsavimas. Jis prasidės 14 val. 30 minučių ir balsuoti galite iki 15 val. 45 minučių. Balsavimas vyks pagal įprastą tvarką, kurią naudojame šį rytą. Tikiuosi, kad visi žinote, kaip ji veikia. Galite pradėti balsuoti 14 val. 30 minučių ir balsuoti galite iki 15 val. 45 minučių penkių minučių. Antrojo balsavimo rezultatai bus paskirti 18 val. 15 minučių. Dėkoju visiems už bendradarbiavimą, dabar skelbiama trumpa pertrauka ir po to tęsime darbą. Dėkoju.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 Il presidente. Nope. Buongiorno a tutti. Labą dieną visiems, gerbėjai kolegos mūsų darbo tvarkėje. Dabar mes turėtume išklausyti atsakymus į klausimus, į kuriuos komisija atsakys žodžiu. Dėl padėties šiandien ar dvieje po COVID-19 protrukio. Norėčiau priminti kolegoms, kad per šią diskusiją nebus rengiama spontaniškų pasisakymų procedūra ir nebus galima kelti milinosios kortelės. Žodį suteikiu klausimo autoriui, Libė komiteto pirmininkui, ponui Lopis Agijar. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbimojo komisijos narė. De... En este pleno una pregunta oral a la Comisión sobre Schengen. Debemos hablar de Schengen. Para empezar, porque es su cumpleaños. Eh, gimtadienis. Eh, gimtadienį švenčiame. Eh, vyko susitarimas iš pradžių Luksemburgė, paskui 95-aisiais buvo priimti sprendimai, kuriuos vėliau patvirtino Europos parlamentas. Ir pirmiausia, e, matome, kad Šengeno sveikata yra šiaip savo. Ir apie tai šiandien ir turime kalbėti. Dirbame ES institucijose, bet turime dar dažnai aiškintis, ką tai reiškia dirbti institucijose. Bet šiandien tų paaiškinimų gal reikia mažiau. Visi žino, kad tai yra viena iš geriausių ES patirčių. Tai ir reiškia labiausiai akivaizdų įrodymą, kas iš tikrųjų yra būti europiečiu. Nes galime keliauti be judėjimo, e, suvaržymo, be jokios diskriminacijos. Daugiau negu 400 milijonų eurotie, europiečių piliečių e, gali judėti ES be jokių suvaržymų. Tai yra Šengeno erdvė. ES teisė reguliuoja tas judėjimo taisyklės egzistuoja e, reglamentas, kuriuo turi remtis visos valstybės narios, kalbėdamos apie tai, kas yra ES pilietybė, egzistuoja taip pat sienų valdymo kodeksas. Taip pat yra numatyta galimybė ir atkurti sienas tarp valstybių narių, tai, tais atvejais, kai iškyla pavojus. Daugelis valstybių šiandien uždariusių sienus mini COVID-19 kaip vieną iš tokių atvejų. Šengenų vadinama, e, šiandien Šengeno problematika taip ir vadinama, Šengeno erdvė ir COVID-19. Kodėl šiandien tai tenka apie tai kalbėti. Todėl, kad valstybės narės priemė vienašalius sprendimus, nekoordinuodamos jų tarpis, tarpusavyje. Buvo atkurtos vidaus sienos, dėl to atsirado daugybė eilių prie sienų kirtimo punktų, dėl to atsirado daug problemų, ministerijos atskiros turėjo spręsti vairias problemas, taip pat sezoniniams darbuotojams iškilo daugybė sunkumų. Ir dėl to buvo užduotas tas e, klausimas žodžiu. E, buvo priimtos priemonės priemonės, ir turime kelti klausimą, ar jos visada atsitinka e, sienų valdymo principu. Aišku, solidarumas, abipusis pasitikėjimas, e, pagarba teisė yra pirmiausia tie principai, kuriais remiasi sienų valdymas. E, sienų uždarimo klausimas buvo iki šiol taikomas dažniausiai tais atvejais, kai susidūrėma su teroristiniais išpoliais. Ir tais atvejais buvo kalbama daugiausia apie išorės sienų, ne vidaus sienų Europos Sąjungoje uždarimą. Šiandien recovery yra kalbama apie atsigavimo planą Schengeno erdvėjai. Tai yra svarbu. Trečia, klausimas, kaip grįžti prie to, kad patikrinimai, tas, tas, tos kontrolės priemonės būtų taikomos e, atskirais atvejais, numatytais atvejais ir kokias priemonės reikėtų priimti, kad būtų galima koordinuotai spręsti tas problemas. Nes komisija yra sutarčių sergėtoja ir visa tai turėtų būti pirmiausia jai tenkantis iššūkis. Ji turėtų imtis pirmiausia tas problemas. Taigi mes keliame šį žodinį klausimą. Noriu padėkoti. E, Taniai Fajon ir visai darbo grupė dirbusi prie šių klausimų. Rezoliucijos turinys uh, yra signalas Europos komisijai, kad būtų užtikrinta, kad nebus jokių improvizacijų, koordinavimo trikdžių ir panašiai, kad nebūtų tų, tų vienašališkų priemonių, kad nebūtų taip, kad valstybės narės, aha, jūs padarėte. Jūs dabar jau galite tęsti. Black Lives Matter po įvykių Junktinėse valstijose toks atsirado šūkis. E, norėčiau pasakyti, kad šiandien Schengeno reikalai irgi yra svarbus, Europos teisė irgi yra svarbu. E, net krizės laiku tai yra svarbu, netgi didžiuliams krizėms krečiant to nevalia atsisakyti. Ir e, turime pasimokyti iš tos krizės situacijos, įvertinti savo patirtį. E, ypač, norėčiau pasakyti, krizės ir COVID-19 kontekste ES teisės aktai svarbus. Būtent dėl to mes ir keliame šį žodinį klausimą. Mes norime, kad atsigautų šiandieno erdvė, kad būtų svarbus sveikatos klausimai, kad jie būtų tinkamai sprendžiami ir linkime sveikatos, geros sveikatos visai Europai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komiteto pirmininkui Lopes Agijar. Ir toliau tarybos vardu kalbės e, ministrė ponė Barnjač. Prašome. Pirmininkė, gerbiami kolegos, per pastarusius kelias mėnesius ES susidūrė su e, baisiausia krize nuo jos pradžios. Grėsmė žmonių gyvybėms kilo dėl COVID-19, bet to iškilo grėsmė pagrindiniams ES projektams, e, tokiems kaip vidaus rinka ir ai, laisvas asmenų judėjimas, ši laisvė. Aš suprantu, tikiuosi, kad jūs sutiksite su manimi, kad tai buvo kritinis laikotarpis. E, visi prioritetai E, nuėjo į antrą planą, kai pradėjome kalbėti apie viruso sustabdymą. Jis tapo pagrindiniu mūsų uždaviniu. Šiandien valstybės narės turi imtis teisė kūrinių ir praktinių priemonių, kurios jau dabar turėjo įtakos asmenų judėjimui. Šiame kontekste vidaus sienų kontrolės įvedimas buvo traktuojamas kaip būtinas. Be to, kai kurios valstybės narės, kurios dar prieš COVID-19 pandemiją e, gana skeptiškai vertino e, Šengeno priemonių taikymą. Pagal Šengeno sienų kondeksą laikinų e, vidaus sienų kontrolės įvedimas yra tik e, įmanomas atvejis, kai niekas kitas nebegali padėti ir sprendimą gali priimti pačios valstybės narės. Tokių priemonių taikymas yra siejamas su tam tikromis sąlygomis numatytomis ES sutartyse ir Šengeno kodekse. Nei ES komisija, nei valstybės narės neiškėlė, e, nepranešė apie tai, kad būtų iškilę problemų dėl e, tų nuostatų taikymo. Visos valstybės narės nuo pat pandemijos pradžios nepailstamai dirbo bendradarbiavimo su taryba ir padėjo joms Europos komisija ir buvo bandoma išsiaiškinti, kokį poveikį COVID priemonės turi asmenų laisvam judėjimui. E, valstybės narės įgyvendino visą eilę prioritetinių veiksmų, kad būtų užtikrintos pagrindinių prekių sklandus, sklandus raitai, kalbu apie maisto produktus, medikamentus, taip pat kalbėjome apie, apie esminių darbuotojų judėjimą per sienas, kalbėjome apie ES gyventojų galėjimą grįžti namo. Tuo pat metu valstybės narės koordinuotai taikė priemonės E, leidžiančias apriboti patekimą į ES arba į tam tikras valstybės narės. Dabar, kai sveikatos būklė ES bendrai pradėjo gerėti, valstybių narių priemonės e, apsaugos sušvelnintos ir laisvas asmenų judėjimas ES pamažu atsikuria. Kai kuriais atvejais e, tai vyksta palaipsniui, vidaus sienos kontrolės yra keičiamos alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, policijos kontrole E, valstybės teritorijoje ar pasienio zonose. E, valstybės narės yra pasiryžusios gyvendinti priemonės, kurios yra būtinos, e, kad, aišku, būtų ir taip pat būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamas subsidiarumo ir proporcingumo principas. Daugom valstybių narių ir šiandien asocijuotosios narės vidaus sienų kontrolę ir kelionės, kelionių apribojimus taikė iki birželio vidurio. Yra valstybių, kurios tai nusprendė daryti iki birželio pabaigos. Žinome, kad e, padaryti dar reikės labai daug, ypač kalbant apie išorės sienų apribojimų, nuoseklų mažinimą ar panaikinimą. Vidaus sienų kontrolės koordinuotas e, panaikinimas vyksta, atrodo, be didelių problemų ir tai labai aiškiai rodo, kad valstybės narės nori tvirtai išsaugoti e, funkcionuojančią Šengeno erdvę. Tikimės, kad šis pozityvus pagreitis bus išlaikytas. Tikimės, kad Europos komisija pateiks pozityvių pasiūlymų dėl teisinės bazės ir vidaus sienų kontrolės. Norime pradėti konstruktyvę diskusiją tarp teisės aktų kuriejų. E, šia nepaprastai svarbia tema - Šengeno erdvės išsaugojimu ateityje įgyvendinti vidaus sienų kontrolės sistemos pakeitimai turi būti orientuoti į pasitikėjimo visuomenėje sustiprinta, bet to mes turime sustiprinimą, bet to turime galvoti apie vidaus saugumo ir sveikatos apsaugą. Turime elgtis proporcingai ir lankščiai su valstybėmis narėmis ir jokių būdų valstybėms narėms negalime leisti piktnaudžiauti teisės nuostatomis. Ačiū. Grazie, ministra Bernia. Dėkoju, do, poniai ministrai. Hvala. Toliau Komisijos vardu kalbės ponia Johansson. Prašome. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, šiandienas yra vienas iš pagrindinių mūsų pasiekimų, kurį labai vertina mūsų piliečiai, kaip visiškai teisingai ir pasakė ponas Lopes Agijar, Libi komiteto pirmininkas. Be to norėčiau pasakyti, kad e, mes minime ne tik Šengeno erdvės 35-asias metinės, bet ir galime džiaugtis to, kad Šengeno erdvė išgyveno e, labai svarbu išbandymą. Ta pamatome pastraisiais mėnesiais. Visos valstybės narės ėmėsi drastiškų priemonių tam, kad apsaugotų savo piliečius nuo viruso. Ir dauguma ES valstybių įvedė laikiną vidaus sienų kontrolę e, Be to buvo pribotas laisvas judėjimas ES. Ir dėl šių priemonių mums pavyko išgelbėti dešimtis tūkstančių gyvybių. Bet akivaizdu, kad šios priemonės taip pat turėjo labai labai rimtų padarinių judėjimo laisvai ir taip pat daug kainavo. Europos komisijos pirmininkas ir Europos vadovo tarybos pirmininkas balandžio 15 dieną pateikė bendrą planą, kuris padėtų mums įveikti COVID-19 krizę. Remiantis principais, kurie išdėstyti šiame dokumente, komisija pateikė, kom, paskelbė komunikatą, kuriame buvo nurodyta, kaip, galima, kaip reikėtų koordinuoti savo veiksmus, panaikinant apribojimus prie vidaus ir išorės sienų. Taip pat mes e, šiame dokumente kalbame apie taip, kaip galima būtų e, panaikinti apribojimus prie išorės sienų. Epidemiologinė padėtis pagerėjo ir todėl šį pirmadienį beveik visos valstybės narės panaikino do, e, judėjimo per vidaus sienas apribojimus. Komisija ragina ir kitas likusias ES šalis panaikinti visus taikomus e, apribojimus tam, kad būtų užtikrintas laisvas e, asmenų judėjimas visoje ES visais e, trans, visomis transporto rūšimis. Ir tikiuosi, kad visi apribojimai bus, pa, panaik, apribojimai bus panaikinti iki birželio pabaigos ir po to mes galėsime pradėti naikinti apribojimus prie išorės sienų. Šengeno kodekse nurodyta, kada ir kokiamis sąlygomis galima atkurti e, vidaus sienų kontrolę. Valstybės narės turi taip pat e, tokiais atvejais nurodyti, per kurias, e, per kurios pasienio punktus galima kirsti jų sienas. Aš bendravau su visais uh, vidaus reikalų ministrais ir uh, techniniais ekspertais uh, ir mums pavyko spręsti daugybę uh, klausimų susijusių su šiomis problemomis ir taip pat susirėmė dėl to, kaip reikėtų naikinti apribojimus. Komisija mano, kad valstybės narės ir Šengeno e, valstybės narės laikėsi Šengeno erdvės kodekso reikalavimų. Nuo 2015 metų šešios Šengeno e, e, valstybės buvo atkūrusios vidaus sienų kontrolę pateisindamos tai, kad reikėjo pažaboti neteisėtą migraciją, antrinį nelegalių migrantų judėjimą arba užkirsti kelią terorizmo grėsmiai. Ir kai kurios priemonės buvo pratestos galioti iki šių metų spalio ir lapkričio mėnesių. Komisija ragina taikyti tokias priemonės, kurios du, duotų panašių rezultatų visose šalyse. Ir siūlome įgalioti policijos pareigūnus atlikti asmenų patikrinimus pasienio zonoje. Nuo 2015 metų mes taip pat siūlome pakeisti šiandieno erdvės valdymo taisyklės, tam, kad galima būtų įtvirtinti procedūrinius saugiklius, kurie užtikrintų, kad vidaus sienų kontrolė vedama tik tai, kai nebelieka kitų problemos sprendimo priemonių. Bet kaip jūs žinote, dėrybos yra užblokuotos šiuo metu ir mes manome, kad tuomet, kai atkuriama. Da, de vidaus sienų kontrolę, siekiant įspręsti sveikatos e, e, problemas, reikėtų apie tas problemas įsamiau e, kalbėti. Akivaizdu, kad mes dar turime patobulinti mūsų gebėjimą reaguoti į panašias galimas situacijas ateityje. Ypatingai mes turime užtikrinti, kad kitos pandemijos atveju ES nusekliai ir uh, uh, nusikliai ir koordinuotų reaguotų į bet kokias e, gal, e, galimas grėsmes prie vidaus ar išorės sienų. Nes mes negalime leisti, kad šiandieno erdvė iškiltų grėsmė. COVID krizė parodė, kad mes turime da, ruoštis ateičiai ir turime supaprastinti visas standartizuotas procedūras, kurių privalu bus laikytis e, ypatingomis aplinkybėmis. Sprendimas įvesti laikiną vidaus sienų kontrolė turi būti priimamas tik po to, kai vyko bendros susijusių valstybių, su to, tą sieną susijusių valstybių narių konsultacijos. Kaip parodė mūsų de, uh, patirtis labai retai vyksta tokios situacijos, iškilus ypatingoms situacijoms. Naujas sustrimas dėl migracijos ir prieglopščio suteikimo, kurį netrukus jums pristatysiu, padės mums taip pat atkurti pasitikėjimą tarp valstybių narių ir, sugrį, ir atkurti visiškai netrukdomą judėjimą šiandieno erdvėje. Mes Stebėjome, kaip koordinavo savo veiksmus valstybės narės e, pandemijos metu, galvosime apie tai, kaip jį galima būtų patobulinti ir įvertinsime, ar mūsų galiojantis teisės aktai e, padeda mums pasiruošti ateities iššūkiams. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Dabar mes e, suteiksime žodį frakcijų atstovams. Ir EPP frakcijos vardu pusantros minutės kalbės ponas Rangel. Prašome. Grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Be abejo, Šengenas yra ES e, vienas iš ramščių, jis galėtų būti dar tvirtesnis. Nors ir taip yra vienas iš didžiausių ES kūrimo pasiekimų. E, COVID-19 buvo ta priemonė, kuri patikrino to ramščio tvirtumą. Supanikavo kai kurios valstybės narės. Buvo stengiamasi reaguoti piliečių apsaugai. Dėl to buvo vienašališkai uždarinėjamos valstybių sienos. Dabar turime imtis priemonių e, užtikrinti, kad e, būtų atgaivinta Šengeno erdvė, kad žmonės laisvai galėtų judėti, kad būtų užtikrintas visapusis to judėjimo koordinavimas. Sveikinu Europos komisijos pastangas padėtas šią linkme ir dėkoju tarybai. Noriu pasakyti tarybai ir tai, kad valstybės narės ne visada elgėsi labai koordinuotai, kai buvo įvedamos ribojimo priemonės. Tai turėtų keistis. E, parlamentas tiek norėtų pasakyti. Netgi pirmininkui Lopes Aguilar norėčiau pasakyti štai ką. Netiesa, kad e, Šengeno sienos neleido gyvenintis visuomenės sveikatos priemonių. Ne, nes visuomenės sveikata yra labai svarbu ir tos apsaugos priemonės galbūt ir buvo reikalingos tada, kai plito epidemija. Ir e, tos priemonės e, buvo sąlygotos tos pandemijos ir man atrodo, kad e, tų, tų, tų, tų priemonių būdavo imdamasi ir pagristai, tik dabar visą turi keistis. Ačiū, kviečiu laikytis. Dėkoju, prašau laikytis jums suteikto kalbėjimo laiko ir toliau žodis suteikiamas poniai Fajon, kurie atstovauja pažangiam socialistų ir demokratų alijansui. Spoštovana komisarka, najprej iskrena hvala za vse sodelovanje. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos narė. Ačiū už bendradarbiavimą ir už visus praėjusiomis savaitėmis organizuotus susitikimus. Visi žinome, kaip svarbu yra atgaivinti šiandien, atnaujinti šiandien. Jeigu to neatsitiks, mes negalėsime atgaivinti Europos ekonomikos. Prieš 35 metus, o dabar kaip pažymė 35-ąją šiandieno metinės, nebuvo įsivaizduojama, kad iškils tokių rimtų grėsmių kaip šiandien. Šiandien kalbame apie sveikatos e, sistemos krizę. Valstybės narės pritaikė skirtingų individualių priemonių, nebuvo nieko koordinuojama, sienos buvo uždarytos, buvo žmonių, kurie negalėjo namo parvažiuoti, negalėjome medicinės įrangos gauti, at, negalėjome atsivežti, medikai negalėjo sienų kirsti Tokiai padėčiai pasirengę nebuvome, o dabar reikia aiškių taisyklių. Sakėte, kad šiandienas susiduria su rimtais išbandymais. Per pastruosius ketverius metus keturios valstybės narės taikė vidaus kontrolę, be jokio teisinio pagrindo, be jokių rimtų juridinių argumentų. Tokie apribojimai ir tokios priemonės kelia grėsmę visai Šengeno erdvėjai ir visam Europos projektui. Aš pati savęs klausiu, ar iš tiesų tos priemonės galėtų būti pateisintos Slovenijoje, Novagoricos mieste. Lengviau mums buvo nuvažiuoti į itališkąją miesto dalį e, negu į Sloveniją. Ar tos priemonės iš tiesų buvo veiksmingos? Ir kai kalbam apie bendrą prieglupščio politiką, uh, Norėčiau štai ką pasakyti. Jeigu prieglopšio politiką suderinsime su Schengeno erdvės gerų funkcionavimu ir reforma, tai projektas negalės pavykti. Abu paketai - migracijos politika ir Schengeno reforma - turi būti patvirtinti atskirai ir atsako, atsako, atsakomybė tenka valstybėms narėms. Tai Dėkuoju, toliau dvi minutės sutikimas ponui Tudorakė, kuris atstovauja frakciją Renew Europe. Ministrų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė ministrė. Praeitą plenarinę sesiją turime progą pagerbti Roberto Šumano asmenį. Buvo kalbama apie Europos projektą, kuris kūrėsi pamažu plėtojant solidarumą ir sanglaudą. 35 metai praėjo, valstybės narės pademonstravo savo norą atverdamos Šengeno erdvę plačiau. Ir dabar, praėjus 35 metams, turime suvokti, kad tą pasiekimą ES reikia saugoti. Pandemija sukėlė pavojų judėjimo laisvė Europoje. Matėme, kaip užsidaro valstybių sienos. Europos komisija pasirodė kukliai tame kontekste ir dėl to iškilo pavojus e, tam, kaip piliečiai suvokia ES vaidmenį, jį jo lyg ir nebeatliko, pasirodė ES pažeidžiama ir trapi, bet sužinojome daug ko patys apie save, apie savo visuomenę, sužinojome, kad mums vieniems kitų reikia, kad mums reikia vieniems kitų paramos. Ir mes ir toliau galime būti stiprus visi kartu, atsparumą ES kurti visi kartu. ES šengeno erdvė buvo šiek tiek silpniau beveikianti, iškylo klausimas, ką turėtų daryti Bulgarijos ir Rumunijos piliečiai. Jie dar nėra Šengeno e, erdvėje, nes esame ES nariai, bet nepriimti dar į Šengeną. Tad kreipsiuosi į pirmininkaujančios Vokietijos atstovus, kad šis klausimas mūsų sumo šiandieną, e, šiandieną atvė būtų įtrauktas darbo tarkė. Dėkuoju toliau, idė frakcijos vardu kalbės e, ponė Tardino, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manome, jog būtina priminti, kad sienų valdymas yra suvereni valstybių narių teisė. Ir mes buvome tarp pirmųjų. Do, kurie įvedė kelionių apribojimus, kai prasidėjo pandemija. Tačiau komisija ir jai atstovauja šiandien ponia Johansen sukritikavo mūsų veiksmus ir jį dėlsiai vesti išorės sienų apribojimus ir uždarė jas tik tuo met, kai tai iš tikrųjų paplito jau pandemija. Jei būtumėt mus paklausę, tuomet mums būtų pavykę ženkliai pažaboti pandemijos plitimą Europoje bei iškirsti kelią didelį masą įgavusiai nelegalių migrantų invazijai, kurią patyrė ypatingai Sicilija, lik mums nebūtų pakakiai jau tų kankintų, kuriuos kažkada kabeno Karla raketę. Ir dabar mes tikime, kad jūs sugebėsite pasirūpinti kai kurie svarbiausiais ekonomikos sektoriais, tokiais kaip turizmu, transportu, viešbučiais, nes jie labai pavyko, jie labai nukentėjo nuo šios krizės ir reikia juos paremti, bet kitos frakcijos nenori apie tai kalbėti. Dėkoju kolegiai ir dėkoju už tai, kad neviršiuote jums skirto kalbėjimo laiko. Ir dabar sutikiamas žodis Europos laisvojo alijanso atstovai poniai Strik. Kovo mėnesį valstybės narės taiga turėjo pradėti taikyti įvairias priemonės tam, kad pažabotų COVID-19 plėtimą. Ir tarptų priemonių buvo ir judėjimo per sienas apribojimai. Ir gal toks žingsnis yra suprantamas, tačiau vis tiek sunku jį paaiškinti, kad ypač toje erdvėje, kurioje galioja nediskriminavimo principas ir laisvės asmenų judėjimo principas. Dėl tų ta, kelionio pribojimų, da, kai kurie žmonės nebegalėjo sugrįžti į savo gimtą šalį, negalėjo nuvykti į darbą ar susitikti su ta, artimai šeimos nariais. Mes turėtume daugiau dėmesio skirti uh, kovos su virusu priemonėms, uh, pirmiausia, sveikatos uh, priemonėms uh, ir užtikrinti, kad pasienio regionuose būtų geriau bendradarbiaujama. Uh, Ir vidaus sienos jau dabar yra atvertos, tačiau išorės sienos vis dar yra uždarytos. Ir mes žinome, kad kai kurie prieglopšio prašytojai susiduria su problemomis, nes jie negali pasiekti savo giminaičių, kurie gyvena ES. Ir mes raginame Europos komisiją užkirsti kelią bet kokiems šiandieno erdvės pažeidimams. Dėkoju kolegiai. Toliau EKR frakcijos vardu kalbės ponas Prokačinim. Prašau, prašau Nikola. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši krizė parodė, kad Europos idėja nepasiteisino. Mes matome, kad nepavyko bendromis pastangomis spręsti sveikatos krizės. Taip pat kila klausimų ir dėl ekonomikos gaivinimo principų. Matome, kad dėl buvo labai mažai koordinavimo. Ir dėl to sunku buvo judėti judėti prekiams ir žmonėms ES, da, kartu ES da, priima daugybę migrantų. Ir prieš tris dienas šimtai da, nelegalių migrantų, prieš tris dienas kalbėjau komisijoje, komitete Lybė komitete apie tai, kad šimtai migrantų buvo priimti Italijoje tuomet, kai da, da, tūkstančiai italų da, gulėjo ligoninėse dėl, ir prarasdavo gyvybės dėl viruso. Toliau kalbės ponia Daly, prašom. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad dabar Šengeno klausimas ypatingai svarbus. Laisvas asmenų judėjimas yra Europos vertybė. Bet jeigu esi E, kitos rasės žmogus, tai tas laisvas judėjimas savaime yra ribojamas. Pripažinkime, kad nuo 2015 metų Šengeną